Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau rašyti visų įstatyti balsavimo korteles į aparatą. Bandomasis balsavimas. Pradedame balsuoti ir baigiame. Nelabai dar daug susirinkę, bet viskas veikia. Taigi pirmasis balsavimas, reglamento pasiūlymas dėl padangų ženklinimo. Michalo Boni pranešimas. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš patikrinkime. Ketvirtas kompromisas. Ir baigiame balsavimą. Pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, patikrinkime taip pat. Baigiame balsavimą. Atmestas. 5A kompromisas už, prieš, patikrinkime dar kartą, 5A kompromisas. Baigiame balsavimą. Atmestas. Kągi, gerai. 11 pakeitimas už. Prieš. Na, labai gaila, turime patikrinti. 11 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. 81 už, prieš, susilaiko, patikrinkime ir prašom kelti rankas, nes sunku pasakyti, kaip jūs balsuojate. 81 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. 80 už, prieš, susilaiko, tikriname. Baigiame balsavimą. Atmestas 12 už prieš Patikrinkime dar kartą 12 pakeitimas. Ir balsavimas baigiamas. Atmestas. 83 už, prieš, susilaiko, atmestas. 82 už, prieš, tad patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 84 už. Prieš susilaiko patikrinkime 84 pakeitimas. Ir balsavimas baigiamas. Atmestas. 85 už. Prieš susilaiko patikrinkime. Baigiamas balsavimas. Atmestas. Toliau. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš, patikrinkime dešimtas kompromisas. Ir baigiame balsavimą pritarta. 101 pakeitimas, kas už, prieš, patikrinkime, 101 pakeitimas. Ir baigiame. Pritarta. Šimtas dvyliktas už prieš. Patikrinkime. Ir baigiame balsavimą. Atmestas. 12 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. 12. Reikia patikrinti, nors man atrodo, kad atmesta. Baigiame balsavimą. Taip atmesta. Vote. Yeah, compromise. Five, no. Everything was. Yeah. So we, we can vote those two. Right? Yes. 21. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko, patikrinkime neaišku. 21 pakeitimas, baigiame balsavimą. Dvidešimt pirmas, priimtas. Šimtas tryliktas už, ne. Šimtas tryliktas atkrenta. Tryliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 140 už, prieš. Dar kartą reikia patikrinti. 140. Prašom balsuoti. Ir baigiame. Atmestas. 14 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 15 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 29 už, prieš patikrinkime, 29 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. NV1 už, prieš susilaiko. Patikrinkime. NV1. Baigiame balsavimą. Pritarta. 17 kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 31 už. Prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 39 už, prieš Patikrinkime. 39 pakeitimas, baigėme balsavimą. Atmestas. 20 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 43 už, prieš susilaiko patikrinkime. 43 baigiame balsavimą. Atmestas. 4, 46, 47, 45 kartu, kas už. Prieš susilaiko. Reikia patikrinti. Baigiame balsavimą. Patvirtinti. 48 už. Prieš susilaiko atmestas, 49 už, prieš pritarta, 50 už, prieš reikia patikrinti 50. Ir baigiame balsavimą. Atmestas 51 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. 51 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 52 už. Prieš. Susilaiko Patikrinkime taip pat. Ir baigiame balsavimą. Atmestas. 22 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 24 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 25 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar galtinis balsavimas dėl pranešimo projektų su pakeitimais elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ir baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Toliau periname prie kito pranešimo. Reglamento, parlamento ir tarybos parlamento pasiūlymas Europos kibernetinio saugumo pramonės technologijos ir mokslinio tyrimų kompetencijų centro steigimas ir nacionalinio koordinatorių centro tinklo steigimo. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisas - vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas iš karto penktas kompromisas. Vardinis balsavimas. Baigiame. Atmestas. Šeštas kompromisas - vardinis balsavimas. Baigiame. patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 273 už, prieš susilaiko atmestas. 13 kompromisas už prieš susilaiko. Patikrinkime. Ir baigiame balsavimą. Priimtas. Toliau 15 kompromisas už prieš susilaiko. Patikrinkime, nes tai yra kompromisas. Nelabai aiškiai keletą rankas. Kaip suprantu, pritarta. Labai ačiū, pažiūrėkime. Fantastika. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 17 už, prieš, susilaiko pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 19 už, prieš susilaiko pritarta, 20 kompromisas. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Pritarta. 21 už, prieš susilaiko pritarta, 22 už, prieš susilaiko pritarta, 23 už, prieš susilaiko pritarta pritarta. Taip, galime patikrinti. 23 kompromisas. Ir baigiame balsavimą. Pritarta. 24 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 25 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 26 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 27 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 2364 už, prieš susilaiko patikrinkime. Man neaišku. E, pritarta 28 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 29 už. Atsiprašau, sako pirmininkas, 29 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 30 už, prieš susilaiko pritarta, kompromisas A už, prieš susilaiko pritarta, 115 už, prieš susilaiko pritarta, 116 už, prieš. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmestas. 117 už. Prieš susilaiko atmestas. Trečias imko. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. B kompromisas už prieš susilaiko pritarta, C kompromisas. Patikrinkime C kompromisą. Baigiame balsavimą. Pritarta taip pat. 121 už. Prieš susilaiko pritarta. D kompromisas už prieš susilaiko. Patikrinkime, kompromiso reikia tikrinti. D kompromisas, baigiame balsavimą. Priimtas. E kompromisas už, prieš būtina patikrinti. E kompromisas, baigiame balsavimą pritarta. 122 už, prieš, susilaiko, ketvirta, atmestas ketvirtas už, prieš, susilaiko, pritarta. 123 už, prieš, patikrinkime, 123. Baigiame balsavimą. Atmestas. 125. Už, prieš. Patikrinkime. 125. Baigiame balsavimą. Atmestas. Penktas už. Prieš. Susilaiko pritarta. F kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. G kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 126 ir 7 imko už, prieš susilaiko pritarta. H kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. I kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 134 už, prieš susilaiko pritarta. 135. 134 tikriname. 134. Baigiame balsavimą. Na, pritarta. 135 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. 1, 3, 5. Pritarta taip pat. 136 už. Prieš susilaiko pritarta. J kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. K kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 142 už. Prieš susilaiko, patikrinkime 1-3, 1-4-2. Ir baigiame balsavimą. Pritarta. L kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 12 už. Prieš susilaiko pritarta. M kompromisas vardinis balsavimas. M kompromisas vardinių balsavimų. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Antrasis už. Prieš. Vardinis balsavimas taip pat. Jo paprašė žalieji. Antras pakeitimas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas. Tryliktas už prieš susilaiko atmestas, 12 ir 13 imko kartu, kas už, prieš susilaiko atmestas, 147 už, prieš susilaiko atmestas, 148 už, prieš susilaiko pritarta, 150 už, prieš susilaiko pritarta, 151 už, prieš susilaiko pritarta. N kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 14 už, prieš susilaiko atmestas. 156 už, prieš patikrinkime. 156. 156. I close the vote. Baigėme balsavimą. Atmestas. 157. 157. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. O kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 161 už. Prieš susilaiko pritarta, 162 už, prieš susilaiko pritarta, 18 už, prieš susilaiko pritarta, 164 už, prieš susilaiko pritarta, 165 už, prieš patikrinkime, 165. And I close the vote. Balsavimas baigiamas. <clears throat> pritarta. P kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Q kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 21 imko už, prieš susilaiko pritarta. R kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Ir galutinis balsavimas vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Ir baigiame didžiulė parama, sveikiname pranešėją. The... Dabar einame prie pasiūlymų dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo naujos redakcijos. Pranešėjas yra Neoklis Silikiotis. Balsuojame dėl preliminaraus susitarimo pasiekto imko per trilogą. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. didelę daugumą. Sveikinu kolegą pranešėją. Toliau klausimas žodžių tarybai. Strateginė klestinčios modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija. E, bal, tai vyks galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ačiū. Sveikinu visus pranešėjus. Pritarta. Dabar klausimas žodžių komisijai. Dėl strateginės, klestinčios, modernios ir konkurencingos na, ta pati procedūra vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ačiū. Pritarta. Akivaizdį parama. O dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos. Strateginė klestinčios modernios ir konkurencingos ir taip toliau ateities vizija. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Galutinis balsavimas. Pradedame vardinį balsavimą. Balsavimas baigtas. Didelė parama. Ačiū. E, labai sklandžiai perėjome visus pranešimus, o dabar nuomonė dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo. Pranešėjas yra Sven Šulce. Pradedame pakeitimai 12, 13, 14, 15 kartu balsuojame dėl jų vardin. Yra pateiktas prašymas dėl vardinio balsavimo. Mm, taip, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. Dabar penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Septynioliktas kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuonioliktas kas už, prieš susilaiko atmestas. Devynioliktas kas už, prieš, susilaiko pritarta, 20 už, prieš, susilaiko pritarta, 21 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 22 kas už, prieš, susil... At, susilaiko atmestas, 23 kas už, prieš, ne, 22, gerai, pasitikrinkime dėl 22. Balsavimas baigtas. Atmestas. 23. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 30. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 31. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 41 ir 42 kartų kas už prieš susilaiko atmestas, 403 kas už prieš susilaiko pritarta, trečias kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 55 kas už prieš susilaiko atmestas, 16 kas už prieš susilaiko atmestas, dabar balsuosime. Galutinis balsavimas e, dėl nuomonės, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ačiū. Sveikinu pranešėją. Baigiame šios dienos balsavimus. E Dabar vyks įtre komiteto posėdis iki pietų. Taip pat jis vyks ir po pietų. Kviečiu jūs dalyvauti ir po pietų. Now we go smoothly to the next point in our agenda. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto.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 Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kolegos, uh, ponios ir ponai, dabar eikime prie kito darbo tvarkės punkto. Good luck in any case. Uh, sorry, it's here a workshop. H, H, H here. Workshop on just energy Tai yra seminaras. Teisingas perėjimas prie kitos energetikos sistemos, galimybės ES pramonės šakoms, vandenilio naudojimas ateityje, e, perėjimo prie kitokios energetikos sistemos Vokietijoje pavyzdys. Noriu pasisveikinti su mūsų pranešėjais, prašom, prašau susėsti, iš karto pradėsime. Taigi noriu pasveikinti visus seminaro dalyvius. Kalbėsime apie teisingą perimą prie kitokios energetikos sistemos. Čia bus labai svarbus Vokietijos pavyzdys. Seminarą sudaro trys dalis. Visų pirma, ir pristatysiu visas tas tris dalis ir tris tikslus. Visų pirma, pereimo prie kitokios energetikos sistemos potencialas, galimybės pertvarkyti ES pramonę, pramoninius procesus, e, išsaugoti darbo vietas. E, žinoma, šis dalykas labai svarbus. Kitas dalykas - vandenilio e, vaidmens nagrinėjimas, galit užtikrinant energijos tiekimo saugumą, taip pat kaip galime prisidėti prie CO2 išmetimų mažinimo ir kitas dalykas e, Vokietijos elektros sektoriaus e, pavyzdys. Turime dabar valandą 45 minutės skirtą šiam seminarui. Taigi 30, 35 ar 40 minučių kiekvienai seminaro daliai, nedaugiau. Per pirmą dalis. Teisingas pereimas prie kitokios energetikos sistemos, galimybės ES pramonės šakoms. Pranešėjai bus profesorius Andrė Fai, jis yra TNO priklausančio ECN e, mokslo direktorius Tai yra, TCN yra, ten, ECN yra didžiausia Niderlandų energetikos tyrimų organizacija, e, sprendžianti energetikos sistemų integravimo klausimus, e, rengiant įvairius modelius, nagrinėjant į perėjimo procesus, perėjimo prie mažai CO2 išskiriančios energetikos sistemos klausimus, inovacijas ir taip toliau. Tai yra svarbus klausimai mūsų diskusijoms, taigi girdėsime balsą iš Niderlandų. Žodis jums. Pirmininkė, ačiū už pristatymą, dėkoju visiems už tai, kad susirinkote. Nagrinėsime tikrai svarbę temą e, pramonės ir energetikos sistemų pereimo temą. Na, joks pereimas nėra įmanomas nepertvarkant pramonės, nes pramonė sudaro didelę dalį, kalbant apie bendrus CO2 išmetimus. Europos lygių jie sudaro maždaug trečdalį. Jeigu įtrauksime ir išmetimus, kurie tenka, atsiranda gaminant e, pašarus, e, chemijos pramonėje taip pat ir ši diagrama e, rodo, kokius skirtingus energijos panaudojimo būdus mes turime nagrinėti. Turiu galvoje ir e, procesus, kuriuose naudojama aukšta temperatūra, pavyzdžiui, plieno gamyba. E, tai yra kalbu apie sektorius, e, kurie sunaudoja labai daug energijos. Ir taip pat kalbu ir apie pašarų sektorių. Taigi matote, kad kalbame apie labai skirtingus procesus. Uh, Mm, visų pirma, mes turime galvoti apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Čia matote diagramą, kuri rodo trumpalaikį energijos efektyvumo didinimo potencialą visoje ES. Matote, kad gali prisidėti įvairūs sektoriai. Pramonės indėlis yra šiek tiek mažesnis. Daug procesų jau yra patobulinta metams bėgant ir jie tikrai bus naudingi, tačiau tai nėra galutinis problemos sprendimas. Mes galvojame apie labai praktinės priemonės, pavyzdžiui, geresnį, geresnės pumpavimo technologijas kurios būtų energetinių požiūrių veiksmingesnės, taip pat galvojame ir apie daug energijos sunaudojančius sektorius, pavyzdžiui, plieno, uh, cemento, amoniako, e, galvojame apie geresnius rezultatus šiame sektoriuje, taip pat ir apie naujausios kartos e, pramonės procesus arba visiškai naujus procesus. Taigi potencialas egzistuoja, tačiau čia reikia dar daug daugiau nuveikti. Čia matote įdomų pavyzdį. E, plieno pramonė ir sarna procesas. Jis buvo panaudotas Niderlanduose, Tata gamykloje. E, taikant šį procesą yra atsisakoma tam tikrų gamybos etapų, e, naudojamų, pavyzdžiui, klasikinėse aukštakrosnėse. Pats procesas yra paprastesnis, naudojamas deguonis ir e, pats procesas tampa veiksmingesnis, maždaug 50 procentų, lyginant su tradicinė plieno gamyba. Taip pat galima smarkiai sumažinti ir CO2 išmetimus ir pritaikius tą procesą išmetimai gali sumažėti maždaug 80 procentų ir taip pat šis procesas yra daug pigesnis palyginti su klasikinė plieno gamyba. Mm, ir čia yra labai svarbus e, CO2 surinkimas ir saugojimas. Tai padeda labai reikšmingai sumažinti mm, CO2 išmetimus. Čia matote e, Tarptautinės energetikos agentūros skaičiavimus. Ir čia pripažįstama, kad e, CCS technologija gali būti panaudota ir sunkioje pramonėje. Ir čia taip pat matote ir visiškai naują technologiją, biomase grindžiama e, konversija. E, taip pat e, kalbame ir apie bioekonomikos infrastruktūrą. Ji taip pat suteikia galimybę mažinti sunkiosios pramonės ir ypač chemikalų pramonės išmetimus. Ir jeigu tai deriname su CO2 surinkimu, tai tikrai galime pasiekti esminių pokyčių. E, taip pat ir tarp vyriausybinė klimato kaitos e, komisija pripažįsta, kad tai yra svarbus žingsnis pirmin. Tačiau, žinoma, norint užtikrinti CO2 surinkimą ir saugojimą, prireiks daug naujos infrastruktūros. Čia matote padėtį Niderlanduose. Mm, pavyzdžiui, jeigu panaudotume tą infrastruktūrą visapusiškai, tai e, galėtume sumažinti CO2 išmetimus maždaug 20 procentų iki amžiaus vidurio. Ir žinoma, šį potencialą reikia išnaudoti Šiaurės jūroje, kur CO2 saugojimo potencialas didžiausias. E, ką tai reikštų pagrindiniuose pramonės centruose, pavyzdžiui, Raimond centre, kur yra didžiausios e, naftos perdirbimo gamyklos? Mes galvojame, kaip būtų galima sujungti vamstynus, kad būtų pasiektas masto ekonomikos efektas. Ir iš esmės šie dalykai jau vyksta. Raimond regionas bando derinti, koordinuoti pastangas, kuria infrastruktūra, kuri būtų sujungta su Šiaurės jūra. Čia matote labai daug galimybių variantų, kai buvo paskaičiuoti CO2 išmetimų sumažinimai ir sąnaudos. Taigi tai yra ir biomasė, ir CCS naudojimas, ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas. E, na, visos tos priemonės kartu galėtų padėti sumažinti CO2 išmetimus netgi 80-90 procentų, kai kuriais atvejais tie išmetimai galėtų netgi tapti neigiami. Dar vienas svarbus elementas yra žiedinė ekonomika. Žinoma, ji labai svariai prisideda prie CO2 išmetimų mažinimo ir, žinoma, mums reikėtų mažiau pirminių medžiagų, pirminio plieno, cemento ir panašiai. Ir taip galėtume smarkiai sumažinti CO2 išmetimus. Taip pat reikėtų daugiau perdirbimo pastangų, cheminio, mechaninio perdirbimo pastangų. Ir žinoma, tai paveiktų ir mūsų vertės grandinės, e, paveiktų logistikos organizavimą. Taigi potencialas yra didelis, taip pat e, visą tai mm, sumažintų ir pirminių medžiagų panaudojimą. Kitas dalykas - pramonės elektrifikavimo variantai turint galvoje, kad pramoniai reikia daug šilumos, tai manau, kad šil, reikiamą šilumos kiekį būtų galima sumažinti elektrifikavus kai kurios procesus, e, pavyzdžiui, chemijos e, e, procesus. Taigi, atsiž... pri... žinoma, daug kas priklauso ir nuo gamyklos tipo. Žinoma, reikės daug inovacijų, reikės ir kitokių medžiagų. Taigi, kad tie procesai vyktų, reiks didelių inovacijų, bet iš esmės svarbiausia yra užtikrinti ekologiškos elektros tiekimą pramonį ir tuo pačiu metu didinti tos elektros vartojimo didinimą. Pagrindinė mano mintis yra ta, kad turime labai įvairių galimybių, tai yra energijos vartojimo efektyvumo e, didinimas, nauji procesai, taip pat anglė vandenilių panaudojimas, CO2 surinkimas ir saugojimas, žiedinės vertės grandinės. Na, Svarbiausias dalykas yra tas, kad mums, me, mes tikrai galime, turime galimybių sumažinti CO2 išmetimus iki 90 procentų arba kartais pasiekti netgi neigiamą rodiklį. Tačiau pagrindinis dalykas yra m, mm, žiūrėti, kur yra, pavyzdžiui, CCS infrastruktūra, infrastruktūra kur galime gauti pigios e, energijos. Ir būtent tai ir yra didžiausia mislė, kurią reikės spręsti artimiausiais dešimtmečiais. Noriu akcentuoti, kad viena vertus reikia gal žiūrėti į gamyklas, Kita vertus, reikia žiūrėti, kaip keičiasi energetikos sistema, kurie aptarnauja tas gamyklas. Ir čia matome keletą kliūčių, kurios bus labai svarbios ateičiai. Ar mes reikia spręsti, ar siekiame 80 ar 95 procentų CO2 sumažinimo, ar turime daug tvarios biomasės ar ne, ar turėsime pakankamai pažangių technologijų, kurios padėtų pereiti nuo energijos prie angliavandenilių naudojimo ir panašiai. Čia matote kaip gali atrodyti Europos energijos e, sistema 2050 metais. E, e, daug turi būti panaudojama vėjo, vandens energijos, tokia galėtų būti ateitis. Tačiau šiuo metu mes turime CCS, turime daugiau biomasės ir sistema gali labai smarkiai pasikeisti. Tai gali sumažinti sąnaudas. Ir čia matote, kad angliavandenilių panaudojimo vaidmuo yra mažesnis, daug didesnį poveikį daro negatyvių išmetimų, neigiamų išmetimų sistemos. Šias skaidrės rodau norėdamas parodyti, kad e, aplinka, kurioje veiks pramonė, nėra aiškiai ir jos pakitimai turės didelio poveikio investavimui ir kitiems sprendimams. Taip pat e, keisis ir e, e, energijos sistema, reikės į tai reaguoti ir žiūrėti, kaip veiks energi... sektorius, kuris energiją verčia angliavandeniliu ar šilumą ir reikės ilguoju laikotarpiu atkreipti daugiau dėmesio į e, saulės, vėjo energiją, reikės siekti masto ekonomikos ir gali būti, kad mums e, pavyks sumažinti išlaidas gaminant angliavandenilius, palyginti su dabartinė angliavandenilių gamyba iš gamtinių dujų. Ir žinoma, e, daug kas priklausys ir nuo konkrečių vietovių, ši skaidrė tikrai sudėtinga. Matome, kad Mm, įvairūs sektoriai turės bendradarbiauti ir reikės mums suprasti tų sektorių sąveiką, bet e, taip pat turime, mm, matome, kad atsiras labai įdomių verslo mm, galimybių. E, dar vienas pavyzdys yra iš mano šalies, iš e, šiaurės, iš Ems Delta ten daug pramonės sektorių e, e, naudoja vėjo energiją, taip pat naudojama elektrolizė, e, požeminis saugojimas ir šios, šie pramonės sektoriai pasitelkia įvairius elementus, taigi matome, kad atsiranda vis daugiau integruotų ekosistemų, o verslas veikia tarp šių sektorių, skaitant ir energetikos sektorių, e, siekiama biomasės žaliavą paversti aukštos vertės elementais ir žemos vertės elementais. E, tie elementai yra labai įdomus ir pramonė čia mato daug galimybių. Ir po visų šių įžanginių žodžių galiu padaryti keletą e, išvadų. Na, matome tikrai pakankamai priemonių, kurios padėtų visiškai e, atsisakyti priklau, pramonės priklausomybės nuo CO2 ir galime netgi pereiti prie e, neigiamų išmetimų pajėgumų. Taip pat matome, kad jau dabar egzistuojantis procesai su reikiamomis inovacijomis ir pažanga galėtų tapti konkurencingi. Žinoma, reikėtų suprasti, kaip to pasiekti atskirais atvejais ir viską atitinkamai suplanuoti, nes jeigu elgsimės neprotingai, tai gali būti, kad e, pramonės sąnaudos e, smarkiai išauks ir jie praras konkurencingumą. Taigi reikia viena vertus e, kropštaus planavimo, kita vertus inovacijų ir tai padės e, sumažinti sąnaudas ir užtikrins tvarę pramonę ateityje. Ir daugiausia perspektyvų teikia įvairių variantų deriniai. Nereikia iki, rinktis tik vienos, e, vieno varianto. Iš esmės reikia pusiausviros ir daug kas priklauso nuo kiekvieno atskiro atveju ir nuo vietovės. Ir paskutinė pastaba. Manau, kad čia svarbiausias dalykas yra stabilumas. Mes e, žvelgiame į 30 metų perspektyvą, tai yra Taip paprastai yra vienas investicijų ciklas, taigi reikia stabilumo, reikia, kad vyriausybė paskatintų verslą rizikuoti ir panašiai. Ačiū, labai įdomus pranešimas, bet noriu paprašyti visų kalbėtojų neviršyti 10 minučių, nes norime pasilikti laiko ir diskusijoms. The... Koju labai įdomu. <coughs> Kitas kalbėtojas profesorius dr. Stefan, Stefanas Lechtenbömeris iš Wuppertalio instituto. Energetikos ir mobilumo struktūrų ateityje padalinio direktorius, kuris taip pat dirba aplinkosaugos energetikos sistemų srityje, ypatingai daug dėmesio skiriant, skiriant tvarioms energetikos sistemoms Lundo universitete šį kartą. Ir esate mokslininkas, uh, kuris e, daug dėmesio skiriate tvariam šiltnamio efektą sukeliančių dujų saugojimui. Tai yra labai įdomu, kalbant ypač apie energiją, pereimą prie kitokios energijos sistemos. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami parlamentarai, labai malonu čia dalyvauti ir pasikalbėti apie labai svarbų klausimą - klimato neutralumą, žiedinę ekonomiką energetinį perėjimą kaip galimybę ES pramoniai. Gal ir nieko nestebina tai, kad po Olando iškart pasisako vokietis, jūs matėte žemėlapį ir matėte, kiek palei Reina yra intensyvios energijos prasme pramonės, tai yra patys didžiausi uh, energijos prasme intensyvios pramonės klasteriai, taigi Šiaurės vakarų, Vokietija, Niderlandai, Belgija yra didžiulis klasteris ir būtent dėl to mes čia ir sėdime, turime kalbėti šiomis temomis e, tarptautiniu mastu, nes tai yra visiems aktuali tema ir matėte, kokia yra infrastruktūra Niderlanduose dėl CCS. Šalia to dar yra daug pramoninių svarbių šaltinių Vokietijoje, taigi reikia apie tai mąstyti kaip apie tarptautinę temą. Kodėl daug dėmesio aš skiriu baziniai pramoniai? Bazinė pramonė yra labai svarbi klimato perspektyvos prasme, nes penkios bazinės medžiagos sudaro 25, 25 procentus visų CO2 emisijų. Tai yra plienas, cementas, plastikas, popierius, aliuminis sudaro daugiau nei 10 gigatonų CO2 ir šių medžiagų mums reikės, kalbant apie tvarę ateitį Europoje. Ir tokių medžiagų gamyba Europoje daugmaž yra stabili, tačiau visame pasaulyje matome, kad spartėja tokių žaliavų, e, tokių medžiagų gamyba. Matome, kad per ateinančius dešimtmečius dvigubai išauks šių medžiagų gamyba. Taigi labai svarbu spręsti šią, šį klausimą, kaip mažinti emisijas šiuose svarbiuose intensyviuose sektoriuose. Ir medžiagų gamybos dekarbonizavimas visiškas galbūt ir nėra įmanomas, tačiau mes turime ieškoti galimų sprendimų, kurie būtų susiję ne tik su efektyviu energijos vartojimu, kaip buvo paaiškinta. Ir tai būtų tiesioginis, netiesioginis elektrifikavimas. Dauguma to yra susijęs su vandeniliu ir tai yra viena šiandien dar viena aptariama tema, tačiau taip pat ir CO2 sugavimas ir saugojimas bei panaudojimas, taip pat e, žiedinė ekonomika irgi labai svarbi strategija. Taigi tam, kad įgyvendintumėme šias strategijas, reikia naujausių technologijų šioje pramonėje, galbūt daugiau nei kitose srityse, pavyzdžiui, statyba, kur irgi yra nemažai iššūkių, bet technologijos jau egzistuoja. Reikia jas toliau plėtoti, reikia investuoti ir investicijos yra gan rizikingos. Toliau reikia infrastruktūros. Mes matėme jos poreikį ir reikalingą infrastruktūrą, pavyzdžiui, kalbant apie atsinaunančius energijos šaltinius ir taip pat vandenilis. Ir jeigu norime CO2 sugaudimo ir saugojimo, čia irgi reikalinga tinkama infrastruktūra. Taip pat mes turime ir kaštų struktūrą tinkamą parengti, nes uh, daug kas iš esmės keisi šioje pramonėje, kai gyvendinsime šias naujausias technologijas ir tai gali pakengti stambioms, kai kurioms įmonėms ir gali nukentėti ir ištisi regionai, nes ten dirba tose įmonėse daug žmonių. Taigi, kalbant apie iššūkius, jeigu pažvelgtumėme į plieno, cemento ir cheminių medžiagų gamybą ES, pamatysime, kad šie trys sektoriai pusė milijardo CO2 išmeta ir iki 50 metų turi CO2 būti sumažinama iki nulio. Kaip tą padaryti? Mes išanalizavimo galimus scenarius ir numatėme kelis variantus. Pirmiausia, žiediškumas, toliau pirminės energijos poreikių mažinimas. Jeigu mes antrinę, antrinį plieną naudosime, tai bus aukštos kokybės produktas ir bus sumažintos smarkiai CO2 emisijos. Tas pats paskaitina apie aliuminį ir apie cheminės kitas e, cheminių medžiagų sektorių. Galbūt jame šiek tiek sudėtingiau viskas yra, tačiau pagal mūsų scenarius žiediškumas leistų 20-50 procentų sumažinti CO2. Kita strategija - atsinaujant energijos gamyba iš atsinaujančių šaltinių, pavyzdžiui, vandenilis plieno gamyboje gali būti panaudojamas taip pat ir kituose procesuose. Uh, gaminant cementą ir panašiai. Taip pat e, būtent naujausia elektrifikavimo technologija leistų 44-60 procentų sumažinti CO2 emisijas gamybos procesuose. Ir toliau e, CO2 sugaudimas ir saugojimas, tai 5-25 procentais būtų galima čia sumažinti CO2 emisijas. Taigi matote, tuos tris variantus ir mano kolega jau plačiau apie tai kalbėjo anksčiau, kalbėjo apie tas turimas strategijas, kaip būtų galima dekarbonizuoti šias pramonės šakas. Taigi reikia labai plačiai vertinti šios pramonės sektorius ir pirmiausiai įdėkti žiedinės ekonomikos principus ir tam tikras inovacijos sistemas, nes dėja šios pramonės šakos nėra labai inovatoriškos, bent jau kol kas, tas pasakytina apie cheminės, cheminių medžiagų pramonę. Ir mes čia turime iš tiesų tą inovacijų sistemą įdėkti. Aš čia gal į detalės nesileisiu, bet pabandysiu šiek tiek papasakoti apie vertės grandinę, pavyzdžiui, plieno pramonės srityje. Dabar mes kalbame apie pirminę, pirminį plieną, antrinį plieną, Ir čia 200 milijonų tonų CO2 išmetama ES tame gamybos procese. Tačiau pamirštame, kad gamybos metu, pavyzdžiui, kuriant, statant namus, gaminant automobilius, susikaupė labai didelis kiekis, keli, kelios gigatonos plieno ir tada perdirbimas tas plienas ir po to e, eksportuojamas ir per visą vertės grandinę įmanomos inovacijos. Iš tiesų įmanoma užtikrinti pirminio plieno gamybos dekarbonizavimą. Tačiau kur kas būtų geriau, jeigu atsižvelgtumėme į visą vertės grandinę. Ir taip pat galėtumėme geriau sukurti geresnės verslo galimybę šiame sektorija. Taigi turime išplėsti šį sektorių ir kalbėti ne tik apie tradicinius sektorius, nors tai yra labai svarbu sektoriai, kalbėti apie visą vertės grandinę. Yra keturi, keturios sritys, kur įmanoma imtis veiksmų, pavyzdžiui, energijos tiekimas, aišku, čia yra labai aišku, jeigu norime dekarbonizuoti šį sektorių, reikia žalios energijos. Toliau reikia mokslinio tyrimų plėtros ir investicijų į naujas technologijas, nes dauguma tų technologijų jau yra išrastos, bet reikia uh, plačiau jas pritaikyti ir įdėkti rinkoje. Ir čia tam reikia, aišku, daug e, investicijų, nebūtinai saugių investicijų, taigi mes turime surasti reikiamas priemonės, kad paragintume pramonę tą daryti. Toliau žiediškumas turime sukurti poreikį tokiems, paklausą tokiems produktams, nes pradžioje jie bus brangesni nei prastiniai e, produktai ir taip pat mes turime remti žiediškumo principą, nes tai vienintelis būdas, kaip galime sumažinti energijos poreikius. Taigi reikalingas integruotas paketas, reikalingas integru, reikalinga integruota energetikos klimato politika, susijusi ir su pramonės politika, klimato energetikos politika, reikalingi moksliniai tyrimai, inovacijos, tai yra labai svarbu ir turime nepamiršti ir struktūrinės politikos, nes visos tos pramonės šakos yra koncentruojamos kai kuriuose regionuose, dažniausiai tai yra anglies regionai ir mes čia kalbame apie tai, kad lauk, laukia didžiuliai regioniai iššūkiai. Taigi pasiūlyčiau penkia, šešias, atsiprašau, rekomendacijas ne tik iš savo pusės, bet ir kelių kitų institutų, tai yra informacinių technologijų penketuko pasiūlymai, reikalinga mokslinio tyrimų plėtros programa, kuri užtikrintų mažai energijos naudojančią žiedinę ekonomiką, taip pat reikalinga energetikos ir pramonės strategijas suderinti, nes mums reikia daug atsinaujančios energijos ten, kur ji yra reikalinga. Būtent šioje, šiuose pramonės šakose reikalingas finansavimas, aš tai jau minėjau ne kartą, tam, kad būtų galima investuoti į šias pramonės šakas. Bazinės pramonės šakos pastaraisiais dešimtmečiais nesusilaukė didelių investicijų Daugiausia investicijų matėme Pietryčių Azijoje, Europoje jų buvo mažai. Taip pat reikalinga strateginė mažai anglės naudojant infrastruktūra, taip pat e, reikalinga nutiesti kabelius, vamzdžius ir panašiai, taip pat reikia rinkos tokioms prekiams. Dėkoju. Ačiū. Ačiū už labai įdomias pastabas, už tai, kad kalbėjote glaustai ir trumpai. Ir galime iš karto pradėti diskusijas, ar kas nors norėtų pasisakyti. E, ponas Gyrekas. Ačiū. Buvo daug įdomių dalykų e, papasakota ir mes matome, kad tas perėjimas vyksta keliomis kryptimis, nes viena vertus didinamas tikras efektyvus energijos vartojimas. Kalbant ne tik apie reguliavimą. Ir efektyvaus energijos vartojimo direktyva, mano manimu, buvo klaida Nes čia mes kalbame ne apie efektyvumą, mes kalbame apie tai, kad ribojamos yra galimybės. Mano manimu, efektyvumas reiškia tai, kad reikia geriau optimizuoti ir naudoti neatsinaujinančius energijos šaltinius. Ta turime suprasti, kalbėdami apie efektyvumą. Kitas metodas - CO2 mažinimas per CO2 sugaudimą ir saugojimą netgi jeigu naudotumėme biologinius metodus, e, kurie įmanomi, ši, kalbant apie šią, techn, šią technologiją, tokiu būdu šalis e, irgi turi galimybės pasiekti tikslų, jeigu mes lygintumėme pramonės efektyvumą, efektyvumą įvairiose šalyse, jeigu kalbėtumėme pirminę energiją, čia matytumėme didžiulius skirtumus, pavyzdžiui, Danijoje 80 procentų, Bulgarijoje 56 procentai, Lenkijoje maždaug 70 procentų efektyvus energijos vartojimo santykis. Kalbant apie vandenilį, aišku, mes galime elektrolizę panaudoti. Anglakasybos regionuose vandenilis gali būti gaminamas naudojant taip vadinamas vandenilio dujas. Ir taip pat galime naudoti kitas technologijas. Tai įdomesnių galimybių, nekoju. Ačiū prašyčiau kalbėti nelgiau nei dvi minutės, nes e, dar yra dvi dalys ir viską turime užbaigti pusę pirmos. Ponas Elleris. Dėkoju. Čia išgirdome ir gerų, ir blogių, blogų politinių žinių. Uh, blogos žinios yra tokios, kad tie klausimai dėja neatsispindi komisijos pasiūlyme dėl horiz Europos horizontas programos. Tai kitas dalykas, geras dalykas yra tai, kad visus šiuos klausimus į komisijos pasiūlymą įtraukė parlamentas savo pakeitimų pagalba. Aš turiu keletą klausimų. Jūs kalbėjote apie tai, kad kalbant apie plieno pramonę, technologijos yra labai novatoriškas. Zarskov Zatskecher pasiūlė projekt, projektą, kuriame būtų Zalsketer plieno gamybą įmanoma gaminti visiškai kitaip, novatoriškai ir gamybos, į gamybos procesą įtraukti vandenilį. Taigi Vokietijoje ir kitose šalyse pagrindinė problema yra ta, kad tas elektros energijos dujų saugojimo ciklas keistų degimo, vidinio degimo procesą. Ir čia yra tam tikrų apribojimų, nes kol kas tokios galimybės Vokietijoje neturime dėl atitinkamos sistemos, maitinimo sistemos. Taigi mokslinio tyrimų srityje mums reikia ko? Pirmiausia, reikia tokių tyrimų, kurie būtų dėgiami praktikoje, ar reikalingi tokie baziniai tyrimai, baziniai moksliniai tyrimai. Ir kalbant apie CO2 sugaudimą ir saugojimą Europoje sausumoje, žemėje, tai tas, ta idėja nepasiteisino. Tai reiškia, kad mes turime sukurti infrastruktūrą regionuose ir problema Europoje yra ta, kad mums reikia transporto E, infrastruktūros, kad būtų galima transportuoti CO2 iš offshorinių sandėliavimo vietų į, į sausumą. Ir tai, taryba vis dar kalba apie grinai energijos gamybą, bet būtų labai naudinga, jeigu tarptautinės kažkokios tai valdysenos sistema būtų sukurta. Žinau, kad Niderlandai, Vokietija skeptiškai kol kas tai vertina, bet mūsų čia vienų nepakaks. Mes pateikėme daug pasiūlymų, įtraukėme visus tuos pasiūlymus į, į savo pakeitimus, tačiau bėda ta, kad vyriausybė mūsų neparemė. Ehm, ačiū, pirmininkė. Labai, ačiū už labai optimistišką įnašą į šią diskusiją. Jeigu aš teisingai svartau, ką jūs sakėte, tai jūs nusteikia optimistiškai, nors yra dar abejonių dėl galutinio mišinio, bet galima viltis, kad apie 50 metus galima sukurti neutralią klimato prasme pramonę. Tai gerai. Keletas praktinių pavyzdžių apie tą laikotarpį iki 50 metų. Apie 30 metus turbūt reikės priimti labai svarbių sprendimų. Kaip e, politikai turime žinoti, kokią reguliavimo sistemą reikės sukurti. Aš pasi esu, esu iš Antverpeno ir ten e, Antverpene jau e, statomos naujos cheminės gamyklos. Man įdomu, ar tokios iniciatyvos atitinka tai, ką jūs pasakote. Jeigu mes statydami naujas chemijos gamyklas panaudodami dabartinės technologijas, kiek galime tikėtis, jos bus veiksmingesnės negu kad e, senesnės gamyklos. Taigi yra kiek galima pasiekti pažangos, kai kalbama apie e, CO2 surinkimą į saugojimą. Ar reikėtų primesti tą technologiją tokių gamyklų statybai, nes kalba apie labai brangę infrastruktūrą. Ir mano klausimas būtų, ar uh, ši infrastruktūra kuriama kur nors kitur Europoje. Aišku, kad reikia bendradarbiauti, e, apjungiant e, pramonės įmonės. Aišku, kad įmonės nenori pačios skiria pinigus tam. Tai ką padaryti, kokiu pasiūlymu jūs turėtumėte. Ir galbūt būtų galima pažvelgti plačiau. Parlamentas patvirtina ATS sistemos e, pakeitimus, tačiau jeigu kalbėsime apie finansavimą, ką jūs siūlytumėte. Uh, ar reikia griežtinti taisyklės, ar reikia įvesti naujus mokesčius, naują CO2 mokestį. Jeigu numatytume CO2 mokestį Europoje, ar surinktume pakankamai pinigų tam, tokiems projektams. Ačiū ponia, toliau ponas Jevar. Ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams už tai, kad jie pateikė savo nuomonę šią temą. Turiu vieną klausimą. Visi jūs kalbėjote apie e, įvairius e, technologijų mišinius siekiant e, dekarbonizuoti pramonę, kalbant apie CO2 surinkimą ir saugojimą, vandenilį ir žiedinę ekonomiką. Bet klausimas iš rinkos pusės, aišku, yra, kiek kainuoja tos skirtingos technologijos ir vietoj to, kad bandyti sukurti įvairių technologijų mišinius, kaip reguliuotojai, mes pirmiausia turėtume žinoti, kiek kainuoja tos technologijos, kaip veiksmingiausiai sumažinti būtent CO2 išmetimą pramonėje ir koks potencialas perinant prie žiedinės e, ekonomikos ir lyginti tai, tai e, su CO2 surinkimu ir saugojimu, visgi tos technologijos yra labai brangios. Taigi gal galėtumėte palyginti kainą tų įvairių technologijų ir kaip tai gali įtakoti galutinį technologinį mišinį, dekarbonizuojant pramonę. Ačiū, ponas Klas. Ačiū, pirminkė, turiu keletą klausimų, pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, Žiedinės ekonomikos tema abu minėjote, kad tai yra labai svarbus varantis, var, varan, varančioji, labai svarbi varančioji jėga Europos ekonomika iki 50 metų. Tačiau šiuo metu teisės aktų turime tik tai komunalimas atliekoms. Ir tai yra svarbi problema. Jūs e, sakėte, kad reikės pakeisti logistinę infrastruktūrą ir taip toliau. Ir yra valstybių narių grupė, kurie blokuoja atliekų deginimą kaip sprendimą tvarkantis su atliekomis E, kitos šalis blokuoja e, atliekų laidojimą. Taigi yra įvairių požiūrių ir, ir klausimas yra, kaip pasiekti tuos tikslus, kurie yra numatyti teisės aktuose. Kai dėl žiedinės ekonomikos yra daug pramonės atliekų, aliuminio, e, geležies ir kitų medžiagų, kurios šiuo metu eksportuojamas iš ES, nes pelningiau yra bendrovėms, kurios E, dirba su atliekomis, parduoti jas už ES ribų. O mūsų pajėgumai ES viduje yra nepakankamai išnaudojami. Antras klausimas yra dėl naujų technologijų, kurias minėjote, kurias reikia sukurti ateityje. Manau, kad yra tam tikras konfliktas tarp viešojo intereso nes mes pasisakome už Paryžiaus susitarimą, kad būtų mažinamos emisijos. Kita vertus, reikia, kad tos naujos technologijos būtų prieinamos ne tik e, išsivyšiusiai ES daliai, bet ir kitoms šalims, nes šiuo, šiuo metu yra, yra problemos technologijomis atsinaujančių šaltinių srityje, kurios yra prieinamos labiau išsivyščiusiai ES daliai. Ir trečias klausimas dėl e, energijos e, pastatų energetinio veiksmingumo. Pamenate, kokios problemos buvo anksčiau susijusios su pastatais. Kaip pagal jūsų scenarijų įsivaizduojate medžiagų pokyčius naudojamų pastatų statyboje, pavyzdžiui, medienos, kuri gali pakeisti kai kuriuose statybose cementą. Ne tik, e, kai kalbama apie e, e, pramonę, bet ir kai kurių medžiagų pakeitimą. Transportas yra dar viena problema. Šiandien skaičiau, kad pagaliau susitarta dėl sunkvežimių. Kaip įsivaizduojate šią dalį? ir galiausiai lūžio taškas pagal jūsų scenarijus. Labai ačiū, mėly draugai, atsižvelkite į tai, kad turime dar keturis e, kalbėtojus, kurie mūsų laukia ir toliau dar bus diskusijų. Taigi dabar viskas, prašau atsakyti į klausimus. Labai ačiū ir už puikius klausimus. Būtų puiku, jeigu galėtum vienu sakiniu atsakyti į visus klausimus, bet bijau, tai neįmanoma. Pirmiausia, džiugu girdėti, kad yra aiškus supratimas, kad šie sudėtingi klausimai yra susijęs su politikos sprendimais. Tai yra lemiamas veiksnys ir gerai, kad parlamentas E, pripažįsta šių problemų svarbą, tai yra, yra labai išmintingas ta politika orientuoti į tikslų pasiekimą, o ne kalbėti vien tik tai apie veiksmingumo tikslus, nes tai nebūtų optimalu. Tai būtų trumpalaikiai brangus sprendimai, kurie po to mūsų suvaržytų ir neleistų skurti konkurencinės pramonės. Taigi toks integralus požiūris turėtų būti pagrindas. Ir tada pradedi matyti ir atsakymus. E, gamyklos, regiono lygmenių ir sprendimai turėtų būti skirtingi priklausomai nuo to, nuo, apie, kokią, to apie kokią pramonę kalbame ap, ir kokios galimybės. E, CO2 surinkimas ir saugojimas ne visur yra prieinamas, biomasė tinka vienur, netinka kitur. Taigi sprendimai turi būti pridarinti kiekviečiam atvejui. Ir mūsų skaičiavimai rodo, kad jeigu pragmatiškai žvelgiai viską ir vertini galimybės bėgant laikui, kokia galėtų būti nulinio CO2 ateitis, pradedi matyti, ką galima padaryti per trumpą laiką, kad, ką reikia atidėti vėlesniam laikui, nes reikia, kad atsiras nauja technologija. Ir galbūt gamyklos lygmenių geriau atidėti tam tikrus veiksmus. Toks lankstumas būtų labai geras dalykas ir politikos pagrindų lygmenių. Ir mes visiškai sutinkame, kad naujovės pramonė ir energetikos infrastruktūroje yra būtina. Žinome, kad yra tam tikras mokymo kreivė, mes žinome, kaip galima sumažinti išlaidas, kai tyrimai atliekami pakankamų lygmenių. Žinome, kad e, atsinaujančių šaltinių prasme kainos mažėjo labai smarkiai ir tą galima pakartoti ir, ir CO2 surinkimo saugojimo ir kitose sritise. Ir pramonė ir mokslininkai supranta, kaip tai daryti. Bet iš anksnės sąlygos reikalauja, kad būtų stabili politika ir naujovių stabilumas būtų. Geras pavyzdys yra bendros įmonės, kurios palengvina kurti ES tam tikrose sritise ir galiu prisidėti prie, e, prie kaimyno, kuris dalyvavo e, tose pagrindiniuose projektuose. Tai, taigi plieno pramonė turėtų dirbti kartu, chemijos pramonė turėtų dirbti kartu, dujų pramonė dirbti kartu, siekti, kad elektrolizė taptų e, pigesnė. Mes pratome, kaip tą mokymosi kreivę realizuoti, bet reikia daryti spaudimą, kad tai įvyktų pamačius, kaip galima mažinti kainą, tuomet atsiranda ir verslo atveju, kaip ir dėl CO2 surinkimo ir saugojimo. Metų metus buvo kalbama apie tai, kaip tam naudoti e, jėgainėse. Ir kaina buvo didžiulė, bet atsiradus naujiems pro procesams, biomasės konversijos procesams, jau mokame tuos panaudoti. Kartais tą CO2 jau galima surinkti už 10 eurų vienai tonai, ne 80. Taigi, įgyvendinti tokius dalykus reikia tada, kai jie tam paprieinami. Na ir aišku, reikalinga infrastruktūra, tai aišku, svarbesnis klausimas vyriausybių koordinavimui atskiros pramonės šakos to vienos nepadarys. Infrastruktūros kurį mes tame Europos e, pramonės centre yra labai svarbu Šiaurės jūros regiono prasme. Tai sutaupytų didžiulius pinigus, jeigu tai būtų daroma koordinuotai. Mūsų skaičiavime rodai, kad nacionalinis požiūris prie e, Šiaurės jūros e, jo rodo vienus skaičius ir skirtumas yra 2-3 milijardai eurų. Tai tokia yra politikos koordinavimo vertė. Tai yra ne technologija, tai yra protingas planavimas. Taigi turime tai daryti kartu. Na ir šiuo metu turime tokią perspektyvą iš politikos pusės ir pramonė dabar turi suvaidinti savo vaidmenį, pateikti verslo galimybių. Yra daug galimybių išlaikyti mūsų pramonės konkurencingumą. Nepamirškite, kad chemijos pramonė ES yra viena stipriausių pasaulyje. Jeigu paimsime Belgijos, Niderlandų ir Vokietijos perspektyvą, tai yra didžiausia chemijos pramonė e, pasaulyje. Bet perspektyva nėra gera, nes e, pigių, pigios naftos, pigių dujų nėra. Atsiras naujų centrų, pavyzdžiui, kitose rytų šalise. Todėl, kad būtų tinkamas investicijų sąlygos, kad turėtume konkurencinį pranašumą kaip regionas, kuris mažai išskiria CO2, tai tai būtų didžiulis turtas Europai, jeigu tokia pramonė ateityje liktų e, pirmaujanti. Taigi tokia ir vizionerinė dalis yra svarbi. Bet ir politikoje to reikia nepamiršti. Daug yra pramonės šakų, kurios nori taip dirbti, jos turi pajėgumų naujovėms kurti, bet reikia gerai tai darinti su valdysenos e, sistema ir politikos kuriejais o valios tai daryti yra. Ačiū, sako pirmininkas, prašom. Ačiū už labai plačius visapusiškus klausimus, labai sunkus juos visus atsakyti. Kolega jau paminėjo kai kurios iš jų. Manau, kad nepakanka pakanka pabrėžti, kad ateityje Europa gali turėti mažiau tos pramonės, nes spaudimas yra didelis. Ir uh, prisiderinimas prie dekaronizavimu ir žiedinės ekonomikos, tai yra viena iš galimybių tokiai pramoniai. Galbūt e, negalima sakyti, kad tai yra paskutinis šansas, bet tai yra šansas. Ir aišku, reikia naujo visose srityse, naujų verslo galimybių žiedinės ekonomikos srityje, bet ypač e, energijos intensyvios pramonės prasme reikia masto reikia kurti ir rinkas tokiams produktams. Europos lygmo čia labai svarbus. Inovacijų fondas yra viena svarbi priemonė, kuri gali padėti, to, padėti tokiams investicijoms. Aš visiškai sutinku su jumis, kad tai yra, čia reikia didelio masto investicijų. Kitas dalykas, kuris svarbus, yra uh, E, vandenilis plieno gamyboje. Taip, daugelis įmonių yra pareiškę, kad nori naudoti tokius sprendimus. Pavyzdžiui, aš praleidau vieną skaidrę, kur yra pateiktas Švedijos pavyzdys. Jie tikisi, kad galima tai padaryti maksimaliai daug, 20 procentų padidėjus kainai. Bet e, e, plieno žaliavą galima konkurencingai gaminti ir su vandeniliu bet neaišku, ar tos bendrovės tai darys, nes viskas priklausys nuo infrastruktūros. Tokiams įmonėms reikia daug ekologiško vandenilio, o tam reikia infrastruktūros. Tai yra svarbiausia. Manau, kad jas, tos įmonės nori tokios paramos ir tai yra svarbis rytis taip pat. Dėl CO2 surinkimo ir saugojimo, tai žinoma, viskas priklauso nuo to, apie kokią vietą kalbame. Pagal mano scenarių tai yra vienas mm, mažiausių sprendimų. Kai kuriuose pramonės rytise, pavyzdžiui, prie plieno pramonėje, kai kuriuose vietose galima tai panaudoti, kai kur ne, bet tai būtų mažesni kiekiai negu kad esame kalbėję praeitėje elektros gamybos srities. Tikslingai naudojant CO2 surinkimą ir saugojimą, tai būtų e, sprendimo dalis, bet tai turėtų būti e, konkretesni, tikslingesni projektai. Ir paskutinis e, žodis apie kainas. Aišku, kaina yra labai svarbu ir manau, kad reikia politinių diskusijų, kad išsiaiškintume tokio mišinio geriausią panaudojimą pavyzdžiui, plastikinis butelis, kad jis būtų be jokio CO2 pėtsako, panaudo, padarytas panaudojant atsinaujinančią energiją, maždaug kainuotų trigubai daugiau, pavyzdžiui, šampūno buteliuko plasmasinio. Ir tuomet visus ištumtume iš rinkos iš karto. Kita vertus, bendrai ekonomikos prasme tai būtų kaina menka. Taigi galbūt reikia pakeisti sistemas taip, kad bendrovės išliktų rinkoje, tai reiškia ir rinkos keitimą. Aš nesakau, kad visi jau turime tas priemonės, kurių reikėtų, kad tai galėtume padaryti, bet techninė prasme e, mūsų nežūtume, jeigu e, mokėtume 8 centus daugiau už buteliuką, bet tam tikras pramonės įmonės tai gali sunaikinti. Pirmininkas, ačiū labai už jūsų visus pasisakymus. Aš taip pat turėjau 3-4 klausimus, bet atsisakau užduoti juos, nes turime skirti laiko kitiems pasisakymams. Labai ačiū. Diskusija dar tik prasidėjo. Tai tik diskusijos pradžia. Labai ačiū. Toliau kiti du mūsų kalbėtojai bus kalbės apie vandenilio vaidmenį ateityje. Profesorius Paul Dots. Bartlett mokykla, e, e, Londono kolegijos universitetas. Ir po to mūsų buvęs kolega Jorgo Hatsimarkakis, manau, nebūtina jo pristatinėti mūsų komitetui. Sveiki. Taigi pirmiausia, žodis e, Paul Dots iš karto. Profesoriau, prašom jums žodis. E, profesorius specializuojasi modeliuojant energetikos sistemas e, ir bioenergijos sistemas, energijos saugojimo sistemas. domisi Junktinės karalystės e, energijos tinklais, e, perėjimų prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos Junktinėje karalystėje ir saugumo bei ekonominiai klausimai brandulinėje pramonėje. Įdomius temos, bet šį kartą mes daugiau dėmesio norime skirti vandenilio vaidmeniui ateityje. Ačiū. Na, kaip jau turbūt supratote, esu šiek tiek, galima pasakyti, kad esu visų galų meistras. Uh, na, nesitikėjau, kad mane taip išsamei pristatysite. Aš esu parengęs keletą baltųjų knygų dėl vandenilio, susijusių su šilumos tiekimo sistemomis, taip pat rengiau projektų susijusių su energijos saugojimu ir domėjausi bioenergiją. Apie tai kalbu todėl, kad manau, kad esu susidaręs gana platų vaizdą apie energetikos sistemas. Taip pat domiuosi ir vandeniliu. vandeniliu. Aš savo kasdienėme darbe rengiu tokio tipo modelius, kokį matote ekrane. Mes iš esmės bandome modeliuoti ir aiškintis, kiek bent jau kainuoja mažai CO2 išskirianti ekonomika. įdomu panagrinėti, ką mums sako šie modeliai. Pavyzdžiui, tipiškas scenarius - 80 procentų šiltnamio dujų sumažinimas Junktinėje karalystėje. Mes čia atsirgėme tam tikrus e, apribojimus, ieškome pigiausio būdo, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir matome, kad 25 procentai galutinio energijos suvartojimo yra iš vandenilio. 40 procentų e, sudaro e, pramonės sektorių e, CO2 išmetimų mažinimas, taip pat e, centrinio šilumos tiekimo sektoriaus išmetimų mažinimas. Įdomu lyginti šią situaciją su kitų šalių situacija. Čia matote JRCU Times modelį ir ten situacija yra panaši transporto sektoriuje šiek tiek mažiau vandenilio sunkiojoje pramonėje ir e, vandenilis e, sudaro praktiškai nulinę dalį e, šilumos tiekimo sektorija. Na, pakalbėkime apie e, baterijomis varomus e, automobilius, vandenilio baterijomis varomus automobilius varomus automobilius. Na, iš esmės dabar jau galima tokių automobilių įsigyti Europoje. Tai yra gana naujas dalykas, gana didelis žingsnis. Tokių automobilių atsirado tik prieš porą, pastur, prieš porą metų. Ir aš čia kalbu dabar apie e, didelio masto gamybą, mm, kuri prasidėjo vos prieš porą metų. Taip pat e, atsiranda ir kitos e, e baterijomis varomų transporto priemonių rinkos, tai yra ir autobusai, ir sunkvežimiai, taip pat ir e, traukiniai. Anksčiau e, vandeniliu varomų transporto priemonių buvo nedaug ir įvairios tarptautinės organizacijos arba jungtinės karalystės organizacija, pavyzdžiui, klimato kaitos komitetas e, sakė, kad tos transporto priemonės, kurios dominuos rinkoje, jau joje dominuoja ir nedaug kas pasikeis. 2019 mm, metais buvo klausiama įmonių vadovų, ar e, vandeniliu varomos transporto priemonės bus lūžis e, šiame sektorije, bet e, iš taip su, tuo, su tokiu teiginiu sutinka maždaug 71 procentas e, įmonių vadovų Europoje. Kitur situacija yra kitokia, bet e, pastaraisiais metais e, padaugėjo e, ir asmenų, kurie propaguoja tokias transporto priemonės, e, bet e, iš tikrųjų kol kas trūksta e, tyrimų, kurie įrodytų, kokios yra alternatyvos, e, vandenilio technologijų alternatyvos. E, rodo jums šią skaidrę, kuri turbūt dauguma jūsų nėra nauja. Na, noriu parodyti, kaip atrodo e, baterijomis varomi automobiliai. Na, tie automobiliai turi ir variklį, ir, ir, ir bateriją. Tiesiog va, degalų bakas yra mažesnis. Tokių automobilių yra nemažai, yra ir hybridinių automobilių, gali būti, kad ateityje daugiausia e, bus naudojami pakraunami hybridiniai automobiliai. Taip pat įdomu panagrinėti ir kiek kainuoja turėti tokio tipo automobilį. Mm, na, oranžinė spalva pažymėti, pažymėtas degalų suvartojimas. E, jis sudaro labai nedidelę sąnaudų dalį infrastruktūra taip pat kainuoja nedaug. Didžiai snaudų dalį sudaro automobilio įsigijimo ir eksploatacijos išlaidos. Ir svarbu tai suprasti, jeigu norima plėtoti tokių automobilių gamybą. Jei pažvelgtume į tokių automobilių ir tokių technologijų gamybos sąnaudas, na, galime panagrinėti bendras nuosavybės sąnaudas. Čia matote, kiek kainuos, e, kokios bus tos sąnaudos ir matome, kad nuo 2030 metų e, e, dauguma automobilių kainuos maždaug 60 tūkstančių svarų. Ir žinoma, turime pripažinti, kad dar yra daug netikrumo dėl e, ateities technologijų, bet kadangi įvairių alternatyvų e, kaina yra labai panaši, tai, na, tikrai, kaip matote iš skaidrės, neįmanoma įsivaizduoti, kuri technologija kainuos mažiausiai. Matote, kad sąnaudos e, tampa labai panašios, todėl tampa svarbesni kiti automobilių elementai, pavyzdžiui, e, E, degalų papildymo e, laikas, e, automobilio dydis ir panašiai. Taigi vyks konkurencija tarp įvairių technologijų, tačiau kol kas neaišku, kuri technologija ateityje laimės. Ir tai yra svarbu. Na, inovacijos iš tikrųjų pasiteisina ir ši skaidrė rodo, e, kokiu rezultatu duoda inovacijos. E, E, Japonijoje ir kitur matote, kad e, kainos e, laikui bėgant mažėja. Ir tai yra toks klasikinis inovacijų modelis ir daug žmonių turbūt supranta, kad daugiausia vis dėlto kūro baterijų yra naudojama šilumai, šildymui, o ne mm, automobiliams. Čia matote mm, suteiktų patentų skaičių įvairiose šalise ir čia reikėtų atkreipti e, dėmesį į kūro baterijas, kūro elementus. Antra, antras grafikas rodo kūro elementus naudojimus transporte ir matote, kad e, patentų išduodamų dėl kūro elementų skaičius mažėja, tačiau e, daugėja tų to technologijų panaudojimo atveju. Taip pat turime suprasti, kad mm, Japonijoje ir Korejoje mm, patentų išduota daug daugiau nei Europoje. Europa čia tikrai nepirmauja. Taip pat galime e, pasižiūrėti, kaip technologijos pritaikomos ir kokią vyriausybių paramą gauna Europoje. Turiu tik tai Vokietijos ir Junktinės karalystės skaičius, bet matome, kad Japonija e, skiria daug e, pastarų dėmesio šildymui skirtų kūro elementų, transportui skirtų kūro elementų finansavimui ir Europa čia atsilieka. Ačiū. Puiku, dabar kitas kalbėtojas Jorgo, jis yra puikus pavyzdys, kad ir po darbo Europos parlamente egzistuoja gyvenimas e, ir manau, kad jis mus visus nuteikia optimistiškai. Na, jūs esate Hydrogen Europe generalinis sekretorius nuo 2016 metų. Manau, kad e, turėdamas puikios patirties galite svariai, galėjote svariai prisidėti prie e, jungt tarptautinės bendrovės e, veikiančios Europoje steigimo. E, Jorgo žodis e, jums. Mes žinome, kad jūsų tema yra vandenilio ateities vaidmuo Europoje. Ačiū, Jeržiai. Iš tikrųjų, sektorius labai įdomus. Profesorius Dots taip pat paminėjo, kad šiame sektorėje veikia daug įmonių. Jas čia parodysiu. E, jos priklauso mūsų asociacijai ir ši tikrai egzistuoja gyvenimas po Europ darbo Europos parlamente. Na, iš tikrųjų, manęs buvo paprašyta dar kartą kandidatuoti, bet aš nekandidatuoju, kandidatuoja mano žmona. Ir ši jungtinė bendrovė, kurią čia matote, yra e, viešojo sektoriaus kuriam atstovauja Europos komisija ir matau, kad ir šioje salėje yra žmonių iš energetikos generalinių direktorato ir taip pat e, mokslinių tyrimų sektoriaus e, bendras projektas. Ir mes čia dirbame energetikos, transporto srityje. Koksgi yra vandenilio vaidmuo? Manau, kad labai svarbu suprasti septynės pagrindinės funkcijas, kurias gali atlikti vandenilis. Ir tai mums padės suprasti, kodėl jam skiriama tiek daug dėmesio. Na, iš tikrųjų dabar nėra pasiekta susidomėjimo vandenilių viršūnė. Ta viršūnė buvo 2004-2005 metais, bet dabar susidomėjimas vėl išaugo ir, pavyzdžiui, e, Tarptautinė energetikos agentūra Paryžioje praėjusią savaitę surengė e, susitikimą dėl vandenilio ir buvo padaryta išvada, kad e, jam teks labai svarbus vaidmo. Taigi visų pirma, Jis suteikia galimybę mm, integruoti atsinaujinančius energijos išteklius į šilumos gamybos e, grandinę. E, taip pat ir energijos saugojimas e, suteikia daug galimybių Kitas dalykas mm, - paskirstimas, energijos paskirstimas įvairiose sektoriuose ar regionuose. Ir jeigu e, energija yra panagaminama iš atsinaujinančių e, šaltinių, ji yra maždaug 20 procentų brangesnė negu naudojantis e, dujų, dujotekiais. Na, kaina skirtingose regionuose skiriasi. Ir E, bet iš tikrųjų e, atsinaujinanti energija yra rentabili ir be to ji veikia kaip buferis tarp elektros ir dujotekių tinklų. Taip pat e, taip padeda sumažinti CO2 išmetimus galutinių vartotojų sektoriuose - transporto sektoriuje, pavyzdžiui, pramoninės energijos panaudojimo sektoriuje. Taip pat vandenilis yra ir kaip šaltinis. Tai buvo paminėta ne kartą ir ši tema dabar tapo labai aktuali. Na, ši diagrama atrodo labai sudėtinga. Mėlyna spalva pažymėtas e, elektros tinklas. Geltona spalva dešinėje panau, panau, pažymėtas dujo tiekių tinklas. Vandenilį galima naudoti ir vienur, ir kitur. Ir tai yra labai svarbi technologija, kuri padeda mm, riboto galinkumo mažiems elektros tinklams sustiprėti. Ir čia vienintelis sprendimas yra e, vandenilis ir dėl to jam tiek daug dėmesio skiriama ilgalaikėje strategijoje. Ten yra numatyti keli scenarijai ir daugelį jų daug dėmesio skiriama vandeniliui. Taigi vandenilis padeda sustiprinti elektros tinklą, bet tai yra gana brangu ir daugelie valstybių narių e, nedirbama šioje srityje. McKinsey tyrimas, kuris buvo atliktas neseniai Europoje, rodo, kad jeigu renkamės vandenilio technologiją, tai galima E, CO2 išmetimus per metus Europoje sumažinti 560 megatonų. E, taip pat e, galima bendros įplaukos iš vandenilio technologijų būtų 820 milijardų eurų per metus. Tai reiškia, kad vietos, CO2 išmetimai, vietos teršalų išmetimai sumažėtų maždaug 15 procentų ir būtų sukurta 5,4 milijonai darbo vietų su vandeniliu susijusiuose sektoriuose. Ir tai yra numatoma iki 2050 metų. Tai yra visiškai naujas tyrimas, jis dar nėra pristatytas, jis bus pristatytas prie energetikos ministrų susitik... neformalų susitikimą Bukarešte. Mm, jeigu jūs domina, galite rasti tą tyrimą mm, Hydrogen Europe interneto svetainėje. Čia matote, ko galime tikėtis artimiausiais metais. E, maži trikampiukai rodo e, tą momentą, kai e, ši technologija pateks į masinę rinką. Galime tikėtis, kad tai įvyks per artimiausius 25 metus. Ir labai ačiū už tai Europos parlamentui. Tie, kas dalyvavo trilogė vakar vakare, žinote, kad tikrai labai bus naudingi rodikliai nustatyti keleiviniams automobiliams arba lengviesiams automobiliams ir mm, Taip pat pasižiūrėję į mm, tyrimus atliekamos įvairiose šalise pamatysite, kad vandenilio bus daugiau, nes jo tikrai reikia. Dabar perinu prie saugojimo klausimo. Jeigu reik, naudojame atsinaujinančius išteklius, mums reikia ir saugojimo pajėgumų. Ir e, Europoje jau yra sukurta nemažai saugojimo pajėgumų vandenilio saugojimo pajėgumų. Iš viso turime 36 milijardus kubinių metrų. Taip galima būtų saugoti, saugoti iki 100 teravatų vandenilio. Ir jeigu Europa ateityje panaudos 80 procentų savo, pavyzdžiui, E, druskų kasyklų, tai tam jas bus galima panaudoti saugoti 40 teravatų vandenilio. Taigi, koks yra išeities taškas? Dabar vandenilio rinka e, turi maždaug 1,3 milijardus eurų apyvartą per metus, kur daugiausia naudojamas vandenilis. Visų pirma, perdirbimo pramonėje Europoje, po to amoniako gamyboje. Amoniakas daugiausia naudojamas trašoms gaminti, toliau metanolis ir vėliau eina mažesnės rinkos. Taigi iš viso jau yra panaudojama nemažai E, vandenilio, iš viso 335 tera, 35 5 teravat valandės. Vėliau ateityje vandenilio panaudojimas įvairiose sektoriuose tikrai padidės, e, pažiūrėjau, Moneko gamyko, gamyboje. E, mėlyna spalva yra pažymėtas plienas, plieno sektorius iki 2050 metų vandenilio poreikis bus 390 petadžiaulių. Tai yra tikrai daug. E, čia prisiminsime tai, ką minėjo prieš mane pasisakęs kalbėtojas. E, e, čia matote energijos paskirstimo sistemo operatorių Niderlanduose tas operatorius labai veiks ir mūsų e, srityje. Turime darbo grupę, kuri dirba su dujų paketu, kuris bus rengiamas ir kitos kadencijos komisijos. Ir, na, Iš tikrųjų, Olandai labai didžiuojasi šiuo projektu, jis yra įgyvendinamas, tai nėra vien vizija, jau įmosi konkrečių gyvendinimo darbų, bus naudojamos ir e, jūrinės vėjo jėgainės, e, jos tieks energiją perdirbimo pramoniai ir kitiems sektoriams. Ir m, du, dujas, kurios dabar labai daug plačiai panaudojamos chemijos pramonėje, ateityje pakeis vandenilis. Čia matote dar vieną Niderlandų pavyzdį iš Amsterdamo uosto Nurijon Tata plienas, taip pat ir Shell naudoja elektrolizė ne tik siekdama gaminti vandenilį kaip gamybos žaliavą, bet ir siekdama subalansuoti vietos elektros tinklą. Ir taip pat dar vienas e, plieno projektas H2 ateitis, H2 Future, tai yra Austrijos projektas, taip pat buvo minėta ir Vokietija ir toliau. Mm, ThyssenKrupp e, ketina investuoti didelę sumą į vandenilio technologijas. Ačiū. Oju Jorgo, dabar pradėsime diskusijas, klausimai. Prašau. Dėkoju. Na, fodur ponieważ wodór jest bardzo niebezpiecznym gazem jednak, to... E, Kalbant apie vandenilio saugojimą ir vamzdynus. Tai yra labai, vandenilis yra pavojingos dujos ir dėl to reikia pamastyti apie tai, kaip apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. Vandenilio dujos yra labai nestabilios, pavojing, nestabili pavojinga medžiaga, tai kaip užtikrinti reikiamą apsaugą. Toliau, kalbant apie vandenilio gamybą, čia yra du variantai - hidrolizė ar gamyba iš anglies. Technologinis efektyvumas čia yra pats aktualiausias klausimas, kuri technologija būtų geresnė, kalbant apie ateitį. Dėkoju, ponas Javor. Ačiū. Turiu kelis klausimus ir pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad žinoma dabar mes daug dėmesio skiriame vandeniliui. Tačiau, kalbant apie bendresnį tokį požiūrį į dujų naudojimą Europoje, matome, kad dauguma, daugiausia yra kalbama apie įvairių dujų mišinį iš įvairių šaltinių. Jūs minėjote, kad e, vandenilis gali būti su gamtinėmis dujomis maišomas ir transportuojamas vamzdynais ir panašiai. Tai yra būtent būdas, kaip e, dujų pramonė, vandenilio pramonė ieško tokių papildomų šaltinių, technologijų, kurios gali būti naudojamos kartu su tradicinėmis gamtinių dujų infrastruktūromis. Ir taip pat, e, kalbant apie gamtinės dujas, čia aktualus, aišku, ir biodujų klausimas, biodujų pramonės klausimas. Ir taip pat labai svarbu apibrėžti tinkamai žalių dujų, dekarbonizuotų dujų apibrėžimą ir tų apibrėžimų yra irgi įvairių, taigi labai svarbu suprasti, apie ką eina kalba kad nebūtų tokių miglotų, neiškių apibrėžimų kalbant apie dekarbonizuotas dujas. Toliau, taip pat ir ponas Gyrekas minėjo, kad kalbant apie vandenilį yra keli variantai gaminti vandenilį iš anglies. Ir man atrodo, ši perspektyva yra labai įdomi, atsižiūrint į mano ankstesnės pastabas, bet e, labai svarbus kalbėti apie tai, kaip gaminamas vandenilis ir labai svarbu numatyti aiškius tvarius kriterijus vandenilio gamybai ir kitų dujų gamybai, nes vandenilis gali būti labai svarbus, kalbant apie perimą prie kitos energijos sistema, sistemos, bet vandenilis nėra geros dujos pačios savaime. Jeigu vandenilis padėtų mums dekarbonizuoti pramonę, puiku, aš visiškai pritariu jo gamybai ir naudojimui. Tačiau pats vandenilis nėra savaiminis tikslas, nėra tikslo naudoti daugiau vandenilio ES pramonės ar energetikos srityse. Taigi, aš manau, kad čia reikia daugiau tvarumo kriterijų, aiškių tvarumo kriterijų e, vandeniliui ir kitoms dujoms. Dar vienas e, klausimas Jūs daug kalbėjote apie saugojimą, tačiau aš manau, kad ne tik saugojimas čia yra aktualus. Tinklo reguliavimas yra labai svarbus ateities klausimas. Ir žvelgiant į Europos energetikos sistemą ir turint omenyje, kiek kainuos, kokie bus tie reguliavimo kaštai, tai vandenilio ne tik saugojimą reikia uh, įvertinti, bet e, žiūrėti šiek tiek plačiau, žiūrėti ir į, į tinklo reguliavimą, nes tokiu būdu galbūt būtų sumažinama kaina. Bet man būtų įdomu, ką apie tai manote jūs sužinoti. Ačiū, ponas Eller. Aš e, turiu praktinį pastebėjimą. Norėčiau grįžti prie prie mūsų patirties. Mes turėjome vandenilio įmonę, mes pri, rėmėme ją pagal Horizontas 2020 programą ir vandenilio įmonės e, rezultatai šiek tiek sudėtingi, nes daugiausiai dėmesio buvo skiriama automobilių pramoniai, ten buvo techninių kaš, sąnaudų problemų ir tada sumažėjo susidomėjimas vandeniliu, nes atrodė, kad e, problemos su tomis baterijomis kur kas sudėtingesnis nei buvo manoma pradžioje. Taigi, kalbant apie ateitį, kaip atrodys ta bendra jungtinė vandenilio gamybos įmonė ir kokių tikslų ji turės, nes turime čia mąstyti kartu su pramonės atstovais, kurdami tokią jungtinę vandenilio gamybos įmonę ir kokie čia būtų pramonės interesai, kalbant e, apie tokią galimą, galimybę sukurti bendrą jungtinę įmonę vandenilio gamybai. Pirmininkas dėkoju, tikrai labai svarbu pamastyti apie ateitį. Dabar atsakymai. Pradėsiu nuo pirmų kelių klausimų, po to sudėtingesnius paliksiu kolegai. Taigi, pirmiausia, pirmasis klausimas buvo apie tai, kad vandenilis nėra stabili ir tai yra pavojinga, pavojingos dujos ir sudėtinga jas gabenti vamžiais. Mes turime daug istorijų apie vandenilio e, vamzdynus, 3000 tokių vamzdynų, ilgio, 3000 km ilgio tokių e, vamzdynų yra pasaulyje. Vandenilis yra pavojingos, gamtinės dujos pavojingos įvairiais aspektais. E, žmonės, kurie ekspertai yra šis, šioje srityje, sako, kad vandenilis nėra saugesnis nei bet kokia kita, kokios kitos gamtinės dujos. Ir mane, pavyzdžiui, labiau neramintų anglės dioksidas ir jo nutekėjimas, nes anglės dioksidas gali pasklisti plačiau. Toliau kitas klausimas apie dujas ar anglį ir kaip gaminti vandenilį. Biomasę irgi įtraukčiau ir šį, šį variantą būtų visai neblogai, nes tada emisijos būtų neįgiamos e, su CO2 saugojimo ir sugavimo technologija. Taip pat buvo klausimas apie tai, kad gamtinės dujas būtų galima e, vandenilį įtraukti į gamtinių dujų mišinį ir naudoti tą pačią infrastruktūrą. Aš visiškai pritariu ir daug apie tai kalbama Junktinėje karalystėje. Iki maždaug prieš penkerius metus e, buvo kalbama apie tai, kad e, CO2 turi būti mažinama radikaliai ir, aišku, injekcija, injekcija būtų vandeniliui visai neblogas variantas ir dujų tinklų galbūt dekarbonizuoti nepavyktų visiškai, jeigu 20, pro, 20 procentų būtų panaudojimo vandenilio naudojant dabartinę įrangą. 20 procentų matyti ne, nepavyktų viršyti, nes ten kiltų tam tikrų problemų. Taigi, jeigu mes norime, kad vandenilis būtų naudojamas gamtinių dujų vamzdynuose per ilgesnį laiko tarpą, tada reikia pakeisti visus tuos vamzdynus, konvertuoti juos ir visą įrangą pakeisti ir konvertuoti. Tačiau norėčiau pasakyti, kad jeigu toks konversijos procesas bus naudojamos. Tai aišku, brangiausia čia būtų pati įranga, o ne vamzdynai ir galbūt e, žmonės nenorės naudoti vandenilio tuo metu, bet šiaip kaštai yra įmanoma juos būtų padengti. Aš nepa, ne, nepakomentavau vienos savo skaidrės, nes pritruko laiko, bet kalbant apie terminus, žalias vandenilis, mažai CO2, atsinaujinančiais šaltiniai čia yra naudojami, toks būtų šio termino apibrėžimas. Ir, ir čia siūlomi keli žalis standa, e, standartai, sertifikavimas, e, kuris siūlomas ES, matyt, pats pažangiausias, taip pat e, biokuras ir elektros energijos, biokuro elektros energijos srityje buvo panašių problemų irgi galiausiai jas pavyko išspręsti. Dėkoju, gal pradėsiu nuo galimybės vandenilį gabenti ga, gamtinių dujų vamzdynais. Taip, tai yra įmanoma, kalbant apie 10 procentų ar 20 procentų, jeigu naudojama ta injekcija yra didesnė, tada reikia keisti vamzdynus, boilerius ir panašiai, bet per perinamąjį laikotarpį tam, kad vandenilio verslas e, suklestėtų, tai būtų prasminga, o per ilgesnį laikotarpį reiktų atskirų vamzdynų, jų yra, kaip jūs ir minėjote, bet jie yra štai tokio dydžio tie vamzdžiai mums reikia vamzdžių, kurie būtų kur kas didesni, platesni, kur būtų galima transportuoti daugiau ir Niderlanduose žengėme pirmi žingsniai. Saugumo aspektas, aš minėjau, 1,3 milijardo eurų per metus toks, tokia apyvarta, ar girdėjote apie kokius nelaimingus atsitikimus, nes, nes saugos standartai egzistuoja ir kuriame naujus saugos standartus, kalbant apie platesnį e, vandenilio transportavimą, platesnį transportavimą ir transportavimą kokios ir tam tikrose, čia kalba eina apie tam tikras druskos kasyklas. Ir vandenilio iš mm, anglies gaminamas vandenilis visai nemažai e, yra to daroma. Tačiau, aišku, elektrolizės būdu galbūt naudojama, gaminama daugiau vandenilio, 20 procentų elektrolizės e, proceso metu sudaro e, elektros energijos kaina. Ir dar yra trečias variantas, e, dar viena technologija, kurią labai atidžiai vertina Gazpromas, tai yra parolizė. Tai yra būdas gaminti vandenilį ir e, kietą CO2, tai būtų juoda, angli, juoda anglis granulėmis išgaunama ir galima būtų užkasti e, tas granulės ir Zelandijoje būtų įmanoma, pavyzdžiui, užpildyti tas uh, tomis granulėmis e, tas saugyklas, tiesiog e, paversti jas sandėliais. Ir mes žiūrime, kaip tai veikia, vertiname, kiek tai kainuotų. Ir parolizė penkis kartus yra pigesnė nei elektroliz, elektrolizė. Man tai buvo nauja technologija ir dabar mes atidžiai ją analizuojame, nes tai yra labai įdomus būdas. Kalbant apie Lenkiją, Lenkijos, Europos e, didžiausia anglės gamintoja prisijungia prie mūsų tarybos, nori prisijungti prie mūsų tarybos. Ne dėl, ne dėl to, kad jie nori vandenilį gaminti iš anglės, bet jie nori stabdyti anglės gamybą ir panaudoti tuos, tas saugyklas kitais tikslais, novatoriškais tikslais. Ir žvelgiu kolega Eller, 40 milijardų eurų Vokietija skirs, Ispanija 5 milijardus eurų, tam tikslus skirius ir mes kalbame su regionų ministrais apie tai, kaip būtų galima investuoti į vandenilio, invest... vandenilio technologijas ir netiduoti viso to Kinijai. Taigi jau net vyriausybėje, Vokietijos vyriausybėje yra padalinys įkurtas tam tikslui. Ir tai yra iš tiesų labai svarbu nes dabar tikrai įmanoma elektrolizės gamyba gamybai reikia elektrolizės e, procesams reikalinga labai daug elektros energijos, tai galima tikrai ir Ispanijoje, ir, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje tas gamyklas statyti. Dabar jūsų klausimas apie bendrąją įmonę. Taip, ta bendroji įmonė yra susitelkusi ties transportu dėl, švar, apie, dėl švaraus vandenilio panaudojimas automobiliams. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, įkrovimo stotelių yra daug, bet automobilių nėra pakankamai. Taigi trukdis yra automobiliai. Ne dėl to, kad jie yra, nėra pakankamai brandus, bet dėl to, kad per lietai viskas vyksta. Ir aš kalbu apie savo tarybos narius, nes viskas daroma per lietai ir netgi šis parlamentas irgi suvaidina vaidmenį. Jeigu parlamentas siūs aišku signalą baterijos, baterijos, baterijos, tuomet aišku visi ir prims tuos investicinius sprendimus ir e, tą padarys. Taigi esmė ta, kad mes esame įsitikinę, kad vandenilis, vandenilis automobilių gamyboje bus naudojamas, tai yra patogi technologija, tačiau bendrai visuomenės diskusijose per daug dėmesio buvo skiriama elektros baterijoms, o tai yra. Čia šiek tiek, užtru, šiek tiek užtruko tos diskusijos. Uh, Aišku, ateit, kalbant apie ateitį, vandenilis ne tik transporte turi būti naudojamas. Ir man labai įdomu dirbti šioje srityje, nes mes čia turime kalbėti apie kitų sektorių integravimą. Ir kolega sakė, kad vandenilis pats savaime nėra tikslas. Tačiau esmė yra sukurti naujas sistemas, kurios tarpusavėje veiktus būtų sukur, sukūriamas kažkoks tai ryšys tarp dujotiekio ir dujotiekio ir elektros energijos tinklo. Ir jeigu mes susitelksime tik, tik ties vienu sektoriumi, tai tada mes tikrai nesuprasime, kad vandenilis yra tokia esminė technologija tam, kad atsirastų sąlytis, kad būtų sektoriai integruojami, kad būtų atsinaujinanti energija panaudojama transporte, būsto apšildyme, pramonėje ir panašiai. Tai turiu atvirai labai kalbėti, Kristijanai, į jūs esate labai svarbus ir tikrai labai puikiai išmanote Horizontas Europa programą ir jūs tikrai ją puikiai žinote, bet aš manau, kad einame teisingu keliu ir visuomet e, problemos kyla dėl tam tikrų valstybių narių. Ir aš turiu pasakyti, kad antrąjį kartą energetikos ministrai į darbo tvarkę įtraukė vandenilio klausimą. Ir Lince, Austrijoje vyko energetikos ministrų sutikimas ir būtent apie tai ten buvo kalbėta, kitas bus Bukarešte. Ir irgi bus kalbama apie vandenilį. Taigi ministrai kaip ir nusiteikia palankiai, tačiau jie turi reaguoti greičiau, nes Kinija, Azija apskritai labai skuba. Dėkoju. Ačiū profesoriau už atsakymus, paaiškinimus, kurie mums yra labai svarbus. Vakar Europos energetikos forumas vyko. vyko buvo atvykę Europos energetikos forumo atstovai iš Tarptautinės atsinaujančių energijos šaltinių agentūros e, žmonių buvo atvykę. Ir jie taip dažnai tikrai neminėjo žodžio vandenilis. Aš uždaviau jiems klausimą apie tai, nes e, tai yra aktualu ir jie pasakė, Atsinaujantis energijos šaltiniai, pirminės energijos šaltiniai. O kalbant apie vandenilį, taip nėra. Tai nėra pirminis energijos šaltinis, nes grino vandenilio gamtoje nėra. Tai šia prasme e, situacija yra šiek tiek kitokia ir dėkoju už visus paaiškinimus, už pristatytą požiūrį, kuris tikrai gan sudėtingas, nes Kai kalbama apie paprastą atsinaujantį energijos šaltinį, visi sutinka. Aišku, saugojimui, tai yra, kalbant apie saugojimą, tai yra labai svarbu, bet mes turime kažką čia paminėti ir apie atsinaujančios energijos šaltinius, kalbėdami apie vandenilį. Dėkoju ir paskutinė mūsų klausimų dalis, trečioji sesija Perimo prie kitokios energetikos pavyzdys Vokietijoje Rafal Baičiuk, rytų studijų centro atstovas, ekspertas klimato ir energetikos politikos srityje ir pateiks vieną pavyzdį iš Vokietijos. Toliau klimatas, klimato ir energetikos politika ES, Vokietijos ekonomika bendrai kalbant ir paskutinė publikacija - Vokietijos energetikos politika ir neužtikrinta anglės ir energetikos pramonės ateitis Vokietijoje. Dėkuoju, kad atvykote. Prašau. Which, um, English. okay, good. Kokią kalbą kalbėsite angliškai? Gerai. Labas rytas. Man didelė garbė kalbėti prieš šią garbingą auditoriją. Norėčiau trumpai paaiškinti um, mano institucija, rytų studijų institucija, centras yra vyriausybinis mokslinis, mokslinė organizacija. Mes tyriame politikos klausimus uh, anksčiau Lenkija, buvusios komunistinės šalis, o šiuo metu e, dirbame su at, ties Vokietijos energetikos ir pramonės politika. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie Vokietijos akmens anglės atsisakymo strategiją. Na, iš pradžių pakalbėsiu iš, apskritai apie Vokietijos energetikos politiką ir po to akmens angliai. Vokietijos energetikos e, strategija buvo patvirtinta 2010 metais, tai yra ilgalaikė strategija. Jos tikslas yra dekarbonizuoti energetikos sistemą ir ekonomiką iki 50 metų, kad emisijos sumažėtų 895 procentais. O atsinaujančių šaltinių dalis turėtų išaukti. Tai yra, kaip sakiau, ilgalaikė strategija, kuri kuri sukurtų saugę aplinką verslui. Jeigu pažvelgsime atidžiau į kiekybinius, kokybinius tikslus, kurie pažymėti čia geltonai, tai strategija skirta verslui, inovacijams, ekonomikos augimui. Ir galime suprasti tai ne tik kaip energijos strategija, bet apskritai kaip ekonomikos modernizavimo strategija. Na ir Vokietijos politikai ir pramonė supranta, kad būtina transformuoti energetikos sektorių, nes tai suteikia galimybių ekonomikos augimui. Kaip Vokietijai sekasi siekti tų tikslų? Matome šiame grafike, kad jie eina tinkamų kelių, kad uh, atsinaujančius energijos kiekis padėtų iki 80 procentų. Čia energijos sektoriai yra svarbi žalia linija. 2018 nu, metais atsinaujančių šaltinių dalis pasiekė 40 procentų, taigi Vokietija e, netgi viršyje numatytą tikslą. Na, o kaip tai atrodo e, lyginant su klimato politika ir e, išmetalais, tai kol kas Vokietija nepasakė savo išmetavų tikslo ir vyriausybė yra pasakęs, kad šalis nepasieks 40 procentų emisijų mažinimo tikslo iki 20 metų, bet vis dar teigiama, kad bus pasiektas 30 metų tikslas sumažinti emisijas 55 procentais. Šiemet vyriausybė nori patvirtinti klimato politikos įstatymą, kuris e, teisiškai saistys e, teršėjus. Čia matome CO2 išmetimą elektros e, srity, gamybos srityje. Na, raudona spalva žymi akmens anglės panaudojimą. ir iš anglės pagaminame apie 40 procentų elektros. Apie pastrukimą mm, iš e, takmens anglės naudojimo. Aiškios strategijos dar nėra, bet yra politinis konsensusas, kad e, šis procesas vyks. Ekspertų komisija ir lobistai aptarinėjo šį klausimą paskutinius pusmetį ir praėjusį mėnesį jie parengė pasiūlymą. Matome šį pasiūlymą šiame grafike iki 2035 ar 36 metų visos e, akmens aglimi kūrenamos elektrinės turėtų būti jau išjungtos. Kas buvo ypač karštai aptariama, būtent struktūrinės lėšos pastraukimui iš akmens anglės naudojimo. Kiek e, pinigų galėtų būti skirta šalims, kurios naudoja akmens anglį elektros gamybai ir kaip valdyti šį pereimą. Kol kas programa, kurią parengė akmens anglės komisija, kainuos apie 40 milijardų eurų per ateinančius 20 metų. Kaip minėjau anksčiau, e, akmens anglės naudojimo nutraukimas nėra įrašytas įstatymę, bet reikia atsižvelgti, kad tai bus daroma ir kokį tai poveikį turės. Jeigu kalbėsime apie elektros gamybos mišinį, tai atsinaujančią energiją jos dalis padidės iki 35 metų ir sudarys apie 60 procentų, bent jau 60 procentų Svarbu, kad e, e, natūralių gamtinių dujų dalis padidės palyginti su dabartiniais skaičiais. Iki 40 procentų elektros bus gaminama iš gamtinių dujų. O tai turės ir tam tikros reikšmės ir gamtinių dujų daliai bendrame mišinyje ir taip darys poveikį Europos gamtinių dujų rinkai. Pastraukimas, atsisakymas akmens anglės naudojimo priežastis pirmiausia yra mažinti CO2 išmetalus pagal klimato politiką, bet kaip matome šioje lentelėje, e, išmetalai elektros e, srityje ne viskas. Norint pasiekti E, tikslo sumažinti išmetalus 55 procentais iki 30 metų, reikia papildomų veiksmų e, pastatų, transporto ir pramonės sektoriuose. Ir manau, kad sutingiausia tai bus padaryti transporto sektorėje. Kaip žinome, Vokietijos automobilių pramonė yra labai įtakinga e, ir kol kas jie nepasakė rezultatų ir netgi žinomi, kaip, kaip, kaip ėmėsi veiksmus stabdyti e, tam tikrus veiksmus. Koks bus poveikis e, energijos kainoms? Kaip matome čia, e, saulės ir vėjo energijos kaina stabiliai mažės iki 305 metų o atsinaujančių šaltinių naudojimas generuojant elektrą turės pozityvų poveikį energijos kainams. Šis grafikas e, neatsižvelgia į CO2 leidimų e, aspektus. Na ir kokį politinį poveikį tai turės e, šis akmens anglės atsisakymas. Šiame žemėlapyje matome šalis, kurios jau negamina elektros iš akmens anglijas iš vis ir šalis, kurios, kurios dar tai daro. Kol kas gana taip polygiai yra pasiskiršiusios šalis, kai Vokietija atsisakys akmens anglijas, e, situacija pasikeis ir tik tai mažuma rytų ir vidurio Europos šalių įskaitant mano šalį, toliau naudos akmens anglį ir tai gali skurti konfliktų. E, truks politinės vienybės klimato energetikos politikos srityje. Turime tai turėti galvoje. Ir gali atsirasti paskatų šalims kitoms taip pat e, nustraukti pamažu akmens anglės naudojimą. Na ir paskutinis žemėlapis rodo akmens anglės kasimo ir panaudojimo mastą Europoje. Žinoma, Lenkija, Čekijos Respublika yra tos valstybės narės, kurios e, masiškai naudoja akmens anglį. Norėčiau, kad pažvelgtumėte į pietinę Europos dalį, į Balkanų šalis. Kiekviena iš tų šalių naudoja lignitą. Tad jeigu mes nenorime, kad visos mašinos e, akmens anglės kasimui iš Vokietijos nebūtų pervežta į e, Balkanus. Manau, kad turime ieškoti kažkokių paskatų ir priemonių tam iškirsti kelią. Puiku, labai ačiū. Labai, labai įdomus pavyzdžiai. Ačiū už visus žemėlapius. Toliau profesorius Jürgen Friedrich Hake energijos ir klimato tyrimų institutas. Jis užsieima sistemą analizę ir technologijos įvertinimu. Ir yra e, Vokietijos e, trans, energetinio transformavimo ekspertas. Jūs taip pat dirbate taip pat su Tratuninė e, energetikos agentūra gyveninant susitarimus, mažinant akmens anglės panaudojimo technologijas. Ačiū. Kadangi esu paskutinis šiandien, tai man nėra taip lengva, nes visi svarbesni dalykai jau buvo paminėti. Ir ką galima, kokią išvadą padaryti iš šios diskusijos. Dideliu mastu e, yra sutariama dėl to, kaip keisti mūsų nacionalinės energetikos sistemas. Taigi žinome, ko reikia. Turime tikslus, galbūt kiekvienos šalies atžvilgių jie šiek tiek skiriasi, bet būtų nuobodu, jeigu nebūtų jokių skirtumų. Taigi ar aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta ir kaip profesorius aš didelių klaidų jūsų pristatymę apie Vokietiją nepastebėjau. Labai ačiū Jums. Norėčiau pakalbėti apie dabartinę situaciją Vokietijoje. E, visą tai Jūs turbūt žinote. Tai yra viena brošiūra, kuri e, paskelbs, pristatys, pristatė mūsų tikslus prieš dešimt metų apie mūsų transformavimą energetikos sistemą. Tai buvo labai daug diskusijų sukėlęs dokumentas, nes ne visi suprato tų, tų transformacijų būtinybę. Ir e, taip pat su įtarimu į tai pažvelgia ir kaiminės šalis, e, galvodamas, kogi nori tie bepročiai vokiečiai. Trumpai, jeigu pasakytų, tai Svarbiausias tikslas - mažinti šiltnamio dujų išmetimą visose sektoriuose. Ir jeigu šio tikslo nebelieka, tai, tai turime didžiulį poveikį e, energijos sistemos ateities struktūrai. Turime nepamiršti, kad visa tolesnė informacija, strategijos ir vizijos ir taip toliau paremtos tuo svarbiausiu prioritetu mano šalyje. Na, jūs šios skaičius, šios duomenės jau matote. Šiuo metu diskutuojame po, po tų karštų diskusijų dėl branduolinės energijos naudojimo nutraukimo. Dabar kalbame apie akmens anglės naudojimo nutraukimą ir tai bus sunkus iššūkis. Ir vėlgi e, paskirsta balsų, kad tai yra neįmanoma. Visa Vokietijos imperija sužlugs. Ir kaip vyresnis mokslininkas aš galiu pasakyti, kad girdėjau daug pasakų apie Vokietijos ateitį ir apie energijos sistemų ateitį ir kai išgirstu, kad e, jų į mūsų duris beldžiasi katastrofa ir mes to niekuomet nespavyksime padaryti, aš nebeklausau toliau, nes daugeliu atveju net uh, tokie žodžiai nevertinė popieriaus, ant kurie jie atspausdinti. E, svarbiausia problema, kai kalbame apie kansanglėjas naudojimo nutraukimą, tai e, susijęs su lignito ateitimi Vokietijoje. Ir kokių struktūrinių pokyčių reikės atitinkamose regionuose. Ir tuomet e, iškyla darbo vietų klausimas ir aišku pinigų. Trumpai, problemos, su kuriamis iki šiol susidurėme, yra tai, kad viena vertus mažėja mūsų technologinis portfelis ir akmens anglės nutraukimas, naudojimo nutraukimas padidins tą portfelio na, ir galimybių susitraukimą. Kitas dalykas, kuris yra aptariamas plačiai, ir susijęs su to portfelio naudėjimo yra kintamumo didėjimas tiekiant elektrą. Ir vėlgi kalbama apie užtemimą, kuris prasidės jau kitais metais ir panašiai. Ehm, na, kol kas mums pavyko suvaldyti šį kintamumą, šį nestabilumą labai gerai. Žinoma, visada ateityje bus iššūkių, bet aš asmeniškai iš turimos informacijos galiu pasakyti, kad aš nebijau to nestabilumo, nes su jo galima sustvarkyti, jeigu darysi tą racionaliai. Jeigu leisime mūsų strategiją grįsti ateityje emocijomis, tai mums nepavyks, bet jeigu pasinaudosime esamus technologijomis, tai tą nestabilumą suvaldysime. Ir to aš nebijočiau. Ir užtemimo nebijočiau. Taip pat kyla problemų restruktūrizuojant ir tinklą. Na, ar man sakė kalbėti lėčiau, kad vertėjai suprastų, ką aš sakau. Po kelių minučių vertėjai išeis ir e, liks tik tai anglų kalba. Bet aš dar turiu 8 minutės. Taigi tinklo restruktūrizavimas yra iššūkis ir yra nemažai vėlavimų, atsilikimo nuo grafiko čia. Žinoma, diskutuojama ir kaina, žmonėms nepatinka kabeliai jų kieme ir jie pasisako už požeminius kabelius ir tinklus, bet tai kainuoja daugiau. Šįryt buvo kalbama apie galutinio panaudojimo sektorių. Yra daug projektų, e, kuriais siekiama įvertinti, kaip galima padinti efektyvumą, sumažinti šiltnamio dujų išmetimą, bet nebuvo paminėtas visuomenės prieimimo klausimas. Ar dar vis plačiai remiami šie tikslai. Vietos lygmenių yra nemažai priešingo poveikio. E, ataskaita, kurią aš noriu paminėti šiandien, yra visgi tik ataskaita. Tai yra komisijos e, ataskaita vyriausybei ir kokiu, prasmu, kokiu mastu tai turėtų tapti dar e, nacionalinę politiką, dar neaišku. Trumpai, pirma reakcija į šią ataskaitą yra tokia, kad reikia diskutuoti apie suinteresuotų pusių atstovavimą. Ne visi buvo tos komisijos nariai ir jiems atrodo, kad jie turėjo būti įtraukti į komisiją. Taigi skundžiamasi dėl to. Vokietijos parlamento nariai kelia klausimą, kaip parlamentas dalyvauja šiame procese, nes parlamentui atrodo, kad, kad jis yra apeinamas vyriausybės anksčiau kalbėjęs kolega minėjo finansinius įsipareigojimus, neaišku, kokiu mastu tie 40 milijardų eurų yra pagrista suma ir e, ne visai aišku, koks yra gautinis tikslas vykdant tą struktūrinį pokytį. E, e, mano galva, per daug kalbam apie energijos sistemos transformavimą. Klausimas visgi yra, kok, kokia kryptimi turėtume keisti savo ekonomiką, kaip bus su darbo vietomis. Ar yra perspektyvų kitose srityse? Na ir reikia užtikrinti visuomenės paramą tiems transformaciniams procesams ateityje. Na, manau, kad galite čia šį tekstą paskaityti taip pat kaip ir aš. Aš tik norėjau pabrėžti vieną dalyką. Kai nusto, nutrauksime akmens anglės naudojimą, tai e, perina diskusija prie Baltijos jūros vamzdyno antro projekto. Nes daugelis mano, kad bus tam tikra spraga, kurią paliks akmens anglės naudojimo nutraukimas ir galvojama, kaip pakeisti tai gamtinėmis dujomis. Ir tai yra dabar karšta bulvė. Taigi, pirmininkė, manau, kad tiek. Extremely interesting also from the point of view of the whole European Union. Ačiū, tai labai įdomu ir galvojant apie visą Europos Sąjungą. Dabar norėčiau padėkoti vertėjams. Tik dar noriu pateikti vieną klausimą lenkiškai. Yra vienas klausimas lenkiškai, o toliau mes tęsime darbą anglų kalba. Ačiū, ačiū, kad suteikėte man šią galimybę. Norėčiau paklausti, ar anglijas atsisakymas turės įtakos ir elektros gamybai. Man atrodo, kad netoli Hamburgo yra statoma nauja elektrinė, ji tikrai veiks dar keletą metų. O antras mano klausimas yra susijęs su perėjimu prie dujų. Jeigu Nord Stream 2 projektas bus įgyvendintas, tai gali pakeisti tą derinį 40-60. Turbūt tada bus viskas priešingai. Ar tai paveiks e, turbinas ar daugiausia garų, garo gamybą. Čia kalbu apie elektros mm, gamybą. Taigi,